Pavadinimas bus paskelbtas protokole. Na ir dabar prasideda trijų mėnesių laikotarpis, tiksliau jis prasideda rytoj. Dabar pereisime prie plataus užmojo klausimų pagal 130b taisyklę ir šiandien diskusijose kalbėsime apie koordinatorių.